Europos ir komisijos pareiškimai dėl ES strategijos Baltarusijos atžvilgių. Pirmiausia, suteiksiu žodį tarybos atstovui, ponui Fondrai, ministro pirmininko pavaduotojai. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Manau, kad padėtis Baltarusijoje ir tai, ką reikėtų mums padaryti, kaip padėti, yra labai svarbus dalykas tarybai, pirmininkaujant Čekijai. Pirmiausia, pradėsiu nuo pozityvių dalykų. Mes su pasitenkinimu pastebėjome, kad Baltarusija ėmėsi tam tikrų žingsnių per pastarąsias keletą savaičių, įskaitant keturių E, nevyriausinės organizacijos už laisvę įregistravimą e, nepriklausomų laikraščių kaip e, Narodnaya Volė ir Naša Nyva spausdinimą ir platinimą. Taip pat vyks apalaus stalo diskusijos su SBO atstovais dėl interneto žiniasklaidos ir ketinama renkti konsultaciją su SBO dėl rinkimų įstatymų patobulinimo. Šie žingsniai yra susijęs su kriterijais, kuriuos nustatė ES kaip sąlyga e, pratesti vizų režimo draudimo atšaukimą ilgesniam laikotarpiu negu pusiai metų. E, mes e, palaikome ryšius su Baltarusijos valdžia. Bus peržiūros sankcijos e, iki balandžio mėnesio reiks priimti atitinkamą sprendimą ir iki to laiko mes išnaudosime visus politinius kontaktus, įskaitant višalius, kad paskatintume Baltarusiją žengti į priekį, spręsti pozityviai probleminius klausimus, kuriuos yra E, išvardyjusi taryba vadovų e, spalio mėnesį. Kaip toks padrasinimo ženklas iš mūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės e, pusės, bus surenkti susitikimą trojkos su Baltarusijos atstovais išorės e, reikalų taryboje, jos kontekste. Mes, aišku, toliau seksime, kaip e, laikomas žmogaus teisų, pagrindų laisvių įtvirtinimo principų šalyje, kaip e, žiūrėsime dėgiamą reglamentavimo aplinką, nevyriausybinio organizacijų veiklai, žiniasklaidai. Mes taip pat keisimės informaciją E, sustiksime su įvairiais opozicijos atstovais. Noriu čia paminėti tokius žmonės kaip Aleksandras Milinkievičius, ponas Kozulinas. Kaip žinia, Baltarusija yra viena iš šešių rytų partnerystės valstybių. Ir tai gali sukurti tam tikrų pozityvių vystimosi tendencijų mūsų kaiminystėje į rytus. Tačiau viskas priklausys nuo to, kaip padėtis klostysis Baltarusijoje. Mes gegužės mėnesį Prahoje vadovų susitikime apie tai kalbėsime. Ir kaip tik tada bus praėstas šešių mėnesių laikotarpis susijęs su e, vizų draudimo panaikinimu. Bet kol kas, aišku, neprimtas sprendimas dėl to, ar bus pakviestas prezidentas Lukašenka ar ne. Mes, aišku, išliekame realistais ir nemanome, kad įvyks kažkokių dramatiškų asmenių pokyčių. Tačiau manome, kad e, viena iš galimybių gali būti E, Lukašenko siekis subalansuoti santykius su Rusija. Mes taip pat norime turėti tam tikrų svertų savo rankose ir mūsų visų bendras interesas yra pasitelkti dabartinės galimybės ir e, paskatinti pozityvius e, poslinkius Baltarusijoje. Labai ačiū. Pone komisarė, dabar žodis jums. Dėkui, ponas pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad man labai malonu, malonu kalbėti apie Baltarusiją, kadangi iš tikrųjų nemažai teigiamų poslinkių įvyko. Baltarusija mums labai svarbi, bet ne tik dėl to, kad tai yra viena iš šalių, kuri labai nukentėjo nuo dabartinės finansų krizės. Turime lyg ir unikalių unikalią galimybę pradėti naują savo santykių su Baltarusija etapą. Dabar šešiems mėnesiams sustabdytos sankcijos prieš Baltarusiją. ES užsienio reikalų ministrai spalio 13 dėl to susitarė. Ir 13 balandžio e, tas laikinas sustabdymas priemonių arba bus panaikintas arba ne, bet viskas priklausys nuo to, kas, e, kaip viskas vyks Baltarusijoje. Ministrai spalio 13 labai aiškiai pasakė, kad procesas, kuris prasidėjo paleidus politinius kalinius rūpjūti, turi tęsti ir reikia, kad tas procesas išplistų į kitas rytis. Mes e, norime matyti, kad toliau neįvyks e, politinių areštų, kad e, bus reformuojami rinkimų įstatymai, kad bus pasiekta pažangos dėl žiniasklaidos laisvės, kad bus pagerintos sąlygos veikti nevyriausybinėms organizacijoms ir pilietiniai visuomeniai plėtotis ir kad bus užtikrinta susirinkimų laisvė. Per pastarosius tris mėnesius pamatėme tam tikrų gerų rezultatų. Žinome, kad e, buvo panaikintas draudimas leisti du nepriklausomus laikraščius, dabar jau jų e, platinimas ir atnaujinimas, pono Blinkievičios organizacija už laisvę taip pat buvo įregistruota ir trečias dalykas vyks konsultacijos tarp Baltarusijos ir e, žmogaus teisų ir e, demokratinių institucijų organizacijos. Komisija lapkričio mėnesį e, E, apie tai kalbėjau ir noriu pasakyti, kad mus drąsina šie veiksmai, tačiau reikia daugiau pažangos, jeigu norime pradėti naują savo santykių etapą su Baltarusija ir kad tas draudimų sustabdymas veiktų ilgiau negu kad numatyta. Reikia galvoti apie žiniasklaidos laisvę, interneto laisvę, žurnalistų akreditavimą. Reikia, kad lengvesnės būtų nevyriausybinio organizacijų veiklos ir registravimo sąlygos, kad uh, E, būtų leidžiama veikti atitinkamiems nevyriausybinio organizacijų atstovams, kaip pavyzdžiui ponui Barazenkai, kad nebūtų taikomas tam tikros e, suvaržymai jiems. Tačiau, ponas e, pirmininkė, pažanga yra dviejopo judėjimo dalykas. Jeigu mes matysime, kad pasiekta nemažai rimtos pažangos, mes taip pat pasiūlėme atitinkamų priemonių. Komisija galvoja apie tai, ką galėtų pasiūlyti. Pirmiausia, būtų galima išplėsti techninius dialogus, kurie prasidėjo e, prieš metus dėl energetikos transporto ir aplinkos. Taip pat e, galbūt galėtų simboliškai būti padidintos sumos numatytos pagal Europos e, kaiminystės politiką ir e, taip pat padėti, priemonės skirtos padėti Baltarusijai prisitaikyti prie dabartinės ekonominės e, kintančios situacijos. Sausio 26 e, Trojka susitiks su užsienio reikalų ministru Martinau e, kai vyks užsienio reikalų ministrų susitikimas ir mes iš tikrųjų pasakysime jam, mes, ko mes norime. Pirmiausia, suintensyvinti dialogą su pilietinė visuomenė. Ir taip pat reikia e, galvoti, e, kaip e, veiksmingai palaikyti dialogą, pavyzdžiui, Europos parlamento narių su Baltarusijos parlamentarais. Tačiau e, kai ką turi padaryti ir taryba. Ir Baltarusijai reikia pasiekti nemažai konkrečios pažangos, tačiau komisija yra pasirengusi prisidėti, kai tik tai taryba pripažins, kad pasiekta pakankamai pažangos. Galiausiai mes esame pasirengę pateikti pasiūlymą dėl rytų partnerystės pagal Europos kaiminystės politiką ir galvojame apie savo pagalbos padidinimą. Po to, kai ministrai balandžio 13 dieną padarys išvadas, ar pasiekta pakankamai tos pažangos ir dėl to, ar pratesti įvairių sankcijų panaikinimo terminą. Taigi, jeigu viskas plėtosis palankiai, galbūt mes galėsime galvoti apie tą naują skyrių ar naują etapą savo santykiuose su Baltarusija. Dabar kalbės ponas Protaševičius, PP e vardu. Jisai yra taip pat Europos parlamento Baltarusijos delegacijos pirmininkas. Prašom. Labai ačiū, ponas pirmininkė. Pone komisarė, ministrė pirmininkė. Mes kalbame šiandien apie Baltarusiją. Priežastis yra akivaizdi. Praėjo trys mėnesiai po to, kai buvo nutarta pa, panaikinti laikinai sankcijas Baltarusijai. Tačiau mes atsargiai žiūrime į viską, mes norime įvertinti, kaip vyksta pokyčiai Baltarusijoje. Mes sveikiname tai, kad buvo įregistruota nevyriausybinė organizacija už laisvę, kuriai vadovauja ponas Milinkievičius. Taip pat sveikiname tai, kad leista spausinti vėl nepriklausomus laikraščius. Tuo pačiu metu apgailestaujame, kad politikai kaliniai, kurie buvo paleisti pernai, neatgavo savo politinių, pilietinių teisių ir kai kuriems yra taikomas namų areštas. Mes norime tvirtai pasakyti, kad jeigu norime atnaujinti normalius santykius su Baltarusija, tai Baltarusija turi e, pakeisti, reformuoti savo rinkimų įstatymą, turi užtikrinti žiniasklaidos laisvę, taip pat reformuoti savo baudžiamąjį kodeksą, e, kad nebūtų persekiojami politinės opozicijos atstovai. E, Baltarusijos valdžia taip pat turi būti paskatinta glaudžiau bendradarbiauti su SBO. Mes džiaugiamės pažangą, tačiau norime, kad e, Baltarusijos valdžia e, bendradarbiautų ir su tarptautinės bendruomenės ekspertais. Mes šiandien kalbame apie rezoliucijos pasiūlymą ir norime kreiptis į Baltarusijos valdžią, netrukdyti nevyriausybinėms organizacijoms veikti ir žiniasklaidai netrukdyti. Taip pat kreipiamės į komisiją ir tarybą ir prašome, kad būtų palengvintas vizų išdavimo procesas Baltarusijos piliečiams, taip pat kreditavimo priemonės, kad būtų lengviau taikomos. Taip pat norime, kad būtų finansuojamos nepriklausomos žiniasklaidos priemonės. Taip pat norime kad laisvai galėtų veikti ir Lenkų asociacija. Ačiū. Žinau, kad jūs labai daug ką norite pasakyti ir sutilpote jums skirtą laiką. Dabar kalbės socialistų vardu ponas Paleckis. Dviems minutėms, net trims minutėms, prašom. Pirmininkė, gerbiama komisarė, gerbiamas ministrė, kuo aukštesnė tvora, tuo geresnis kaimynas tai senas anglų priežodis. Šiandien, turint mintyje kaiminė šalis, reikėtų sakyti kitaip. Geriau, kai tvora žema ar jos visai nėra. 20 ir 21 amžių sandoroje Baltarusija dėl stiprėjančių autoritarizmo tendencijų tapo savotiškų Europos ligonių. Šalis lydo į savizolaciją ir izolaciją, aplink ją dygo vis aukštesnės tvoros europos centre esanti valstybė dėl žmogaus teisių pažeidimo neteko vietos europos taryboje. praeiti metai suteikė viltį kad europos sąjungos ir baltarusijos santykiai gali keistis minėtos tvoros gali žemėti. čia buvo minėti e, nedideli žingsneliai kuriuos padarė minskas teisinga kryptimi ir dėl politinių kalinių ir dėl partijų registracijų ir dėl laikraščių registracijų taip pat galima paminėti ir europos sąjungos atstovybės e, atidarymą kuris bus ateityje. palaikau atsargų ir komisarės ir ministro optimizmą ir manau kad padangė giedrėja bet debesų lieka dar vis daug. čia jau e, kolega e, jacekas protasevičius minėjo ir žiniasklaidos laisvę ir tikrų sąlygų politinėms e, partijoms atsirasti sudarimas. Na ir šalis apskritai yra didelių ekonominių ir socialinių permainų išvakarėse. Reformos turėtų būti nukreiptos į ateitį ir palengvinti paprastų žmonių gyvenimą. Manau, kad ir ES turi žengti e, savitarpio supratimo keliu. Pirmiausiai panaikinti arba bent pažeminti finansinės vizų gavimo tvoras kurios taip trukdo žmonėms bendrauti. baltarusija priėmė sprendimą statyti naują branduolinę elektrinę kuri galimas dalykas iškils visai netoli lietuvos sostinės vilniaus. regione planuojama keletas tokių elektrinių lietuvoje estijoje lenkijoje. E, būtinas visų šių o ir kitų valstybių susikalbėjimas pastovios konsultacijos kad išvengtume nesusipratimų žalos aplinkai kitų šalių interesų nepaisymo briuselis privalėtų įdėmiai stebėti kaip minskas vykdo tatenos rekomendacijas konvencijas dėl branduolinio saugumo ginti europos sąjungos šalių interesus. baltarusija manau nepasieks tikros pažangos jeigu tenai nebus griaunama siena tarp oficialių institucijų ir žmonių. vyriausybė turėtų būti suinteresuota kalbėtis ir tartis su opozicija nvo e, profsąjungomis tarptautinėmis e, tai yra jaunimo organizacijomis po kelių mėnesių europos parlamentas pateiks rekomendacijas ar tęsti tą tvorų ardymo politiką ar statyti dar aukštesnes. jei šis šansas nebus išnaudotas žmonės abiejose pusėse bus nuvilti. kamuolys kaip sakoma minsko pusėje. ačiū. Labai ačiū. Dabar Alde vardu kalbės ponas Januš Aniškevič dviems minutėms. Labai ačiū, pirmininkė. Iš Baltarusijos ateina prieštaringi signalai, politiniai kaliniai paleisti, e, du nepriklausomi laikraščiai gali būti leidžiami, ponas e, Milinkievičius, jo tiksliau organizacija už laisvę įregistruota, bet Žinome, kad kai kurie opozicijos aktyvistai buvo vėl areštuoti, kai kas, kas buvo paleistas iš kalėjimo, vis tiek turi laikytis labai griežtų suvaržymų. Ir kai kurios nevyriausybinės organizacijos bei politinės partijos negali įsiregistruoti arba gali netekti e, registravimo. Virties e, bausmė tebe taikoma šalyje. Tačiau aš nemanau, kad Europos parlamentas ir Baltarusijos parlamentas turėtų dabar pradėti dialogą. Parlamentas labai teisingai pastebėjo, pirmiausia, reikia sumažinti vizų išdavimo e, kaštus. Ir nereikia e, taikyti suvaržymų tiems, kurie turėtų teisę atvykti į ES. Taip pat reikėtų galvoti apie e, finansinę paramą institucijoms, reikėtų galvoti apie pilietinę visuomenę, nevyriausybinės organizacijas, politinės partijas, nepriklausomą e, žiniasklaidą. Reikia nepamiršti ir darbuotojų teisių. E, nėra numatyta užimtumo garantijų išskyrus valstybinės sektoriuje galvoti apie visą visuomenę. Rytų partnerystės iniciatyva e, numato naujų galimybių bendradarbiaujant su Baltarusijos valdžia ir siekiant priartinti šalį arčiau prie Europos standartų. Ir tai turi būti pagrysta e, dialogu su Baltarusijos demokratinėmis pajėgomis. Ačiū. Dabar ponas Černeckis kalbės su ant frakcijos vardu. Panie przewodniczący, panie i pan... Pone komisarė, e, ponas pirmininkė, ponai ir ponios. E, prieš tris mėnesius visai neseniai mes priėmėme e, rezoliuciją dėl Baltarusijos. Ir tai parodo, kad mes atidžiai stebime, kas vyksta šalyje, kuri yra Lenkijos kaiminė ir kitų ES šalių kaiminė. Ir dabar atėjo laikas mums apsispręsti, ar vėl atsukti Baltarusijai nugarą, ar toliau e, kalbėtis e, su jie apie e, spaudos laisvę, žmogaus teisės, pagrindinės vertybės. Ir čia turime būtent žmonėms uždegti žalę šviesą, pritraukti juos arčiau prie ES. Baltarusijos žmonės yra europiečiai Ir Baltarusija yra neatskiriama senojo kontinento dalis, e, susijusi su Europa savo kultūra. E, vyksta kova už žmogaus teisės, mažumų teisės. E, e, ja vykdo e, drąsus žmonės, bet e, turime neleisti, kad e, Baltarusiai patektų į Rusijos glėbį. Turime labai atidžiai e, stebėti, ką daro Tironas, kad e, opozicijos veikėjai nebūtų e, metami į kalėjimus, bet tuo pat metu turime paremti Baltarusijos žmonės. Dėkuoju. Dabar žaliųjų frakcijos vardu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 Politinių kalinių paleidimas Baltarusijoje signalizuoja tam tikrą e, Baltarusijos vadovų valią. E, dabar turime atidžiau pastebėti, ar e, ir toliau keisis Baltarusijos ir Europos santykiai. Mes ilgai laukiame, kol tie santykiai atsinaujins ir sakėme, kad tai e, turi atitikti labai aiškias sąlygas. E, eina kalba ne tik tai apie e, žiniasklaidos laisvę, bet taip pat ir apie kiekvieno žmogaus politinės ir kitokias laisvės. Mes turime atidžiai stebėti situaciją. Neseniai nusprendėme, kad prezidentui Lukašenkai bus panaikintas e, tam tikras apribojimas. Patirtis rodo, kad e, anksčiau ar vėliau e, bet kuri diktatūra e, prieina liepto galą. Dabar norėčiau steikti žodį poniai Verai Flasaroj. Vienai minutiai. Pona ir ponios, Baltarusija yra paskutinė šalis, su kuria Europos Sąjunga neturi santykių, neturi misijos Ir atrodo, kad ta padėtis baigsis. Baltarusijoje galbūt atsiras daugiau demokratijos ir mes tikimės, kad ES ras naujų būdų normalizuoti padėčiai. Mes turime žiūrėti į situaciją platesnėme kontekste. Matome, kad pastarojų metų įvyko pokyčių ir reikia žiūrėti, kas darosi ir globaliame kontekste. Po dviejų dešimtmečių baigėsi jungtinių valstybių kaip supervalstybės laikotarpis. Tai taip pat gali turėti poveikių. Mes matome, kad keičiasi galios jėgos pusiausvyra, naujos, naujos įtakos sferos atsiranda ir ieškoma naujų įtakos zonų. Baltarusija, Moldova gali būti valstybės, į kurias kreips dėmesį skirtingi veikėjai. Mes kalbame apie žmogaus teisės, laisvės, bet tikrosios vertybės yra karinė strategija, pinigai ir gale. Europos Sąjunga turėtų prisidėti prie globalaus konteksto kūrimo. Dabar ponas Belderis, pusantrai minutiai. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Pasaulyje reiškėsi finansų krizė. Ir devintų, šių metų pradžioje prezidentas Lukašenka pasakė, kad finansų krizė galiausiai praeis. E, Baltarusija kreipėsi į Maskvą, į Vašingtoną, e, kilo šalyje daug problemų, reikėjo devalvuoti valiutą, sausio antrą dieną tai vyko. Ir padėtis Baltarusijoje iš tikrųjų yra gana niuri. Vidutinis atlyginimas labai sumažėjo paskutiniu metu. Mm, ir šalis patiria daug ekonominių problemų, taigi dabar galbūt atėjo geras momentas kažką padaryti. Jeigu žiūrėsime į finansinę padėtį, Lukašenka uh, užsiemė kosmetiniais pagražinimais, simulacija uh, kalbėdamas apie santykius su ES ir su Rusija dėl dujų. Ir galbūt, kad ir toliau jisai tęs net ir šioje srityje tą simulaciją. Europos Sąjunga turi galvoti, kaip padėti visuomenė šioje situacijoje, mes turime užmėgsti deramus kontaktus su Baltarusija. Ačiū. Ostatnim mówcą w tej sekwencji będzie pan poseł Roberto Fiore. Dwie minuty. Ponas Roberto Fiore pasisakys nefrakcionuotų narių vardu. Dėkuoju. Mes matome, kad Baltarusija iš tikrųjų, kaip ir visos Europos šalis dabar išgyvena krizę, bet kuriuo atveju e, toje šalyje yra leidžiama teisė turėti nuosavybę. Ir prieš kurį laiką Baltarusijos ekonomika augo, augimas buvo 8 procentų. Baltarusija neleidžia užsieniečiams, europiečiams pirkti nekilnojamą turtą. Tai įmanoma tik tai per Baltarusijos įmonės padaryti. Prieš kurį laiką kardinolas Bertonė buvo nuvykęs į Baltarusiją ir jisai užmesgė e, santykius tarp Vatikano ir Baltarusijos. Mes kalbėjome apie politinius aspektus, apie e, politinius kalinius. Trys politiniai kaliniai buvo išlaisvinti. Galbūt Baltarusijoje nėra tokios rinkimų laisvės kaip pas mus vakaruose, tačiau e, vis dėlto e, valstybė užtikrina per žiniasklaidos priemonės visiems kandidatams galimybę pasisakyti per e, rinkimus. Šią savaitę nepriklausomi e, žurnalai ir laikraščiai e, turės e, galimybę e, pradėti veikti. Man atrodo, kad e, Mes turėtume padėti Baltarusijai atsiverti Europai. Baltarusija yra labai svarbi šalis tarp Europos ir Rusijos. Beje, Baltarusijoje yra didelė katalikų e, dauguma ir galėtų būti strateginė partnerė e, Europos ir, Europo, ir rytų Europos valstybių. Ypač tame kontekste, kuomet Europos duris beldžiasi Turkija. E, tarpo Baltarusija galėtų suvaidinti svarbu e, vaidmenį partneristės kontekste su Europą. Diskusiją dabar tęsime ir pasakys ponas Duka Zolomy. Pirmininkė, Baltarusija dabar atsidūrė tam tikroje kryškelėje. E, matėme e, neseniai, kad e, Baltarusija patyrė tam tikrą išorės spaudimą savo santykiuose su Rusija, matėme, kaip jie elgėsi Gruzijos atžvilgių. Baltarusija taip pat paleido politinius kalinius, leidžia steigtis nevyriausybinėms organizacijoms, bet Tuo pat metu turime pripažinti, kad tai nėra e, tikrieji žingsniai. E, Baltarusija privalo atsiverti. Ir ES turi pasinaudoti galimybėmis įtakoti politinę e, situaciją toje šalyje. Tam reikia e, Bruselėje priminėti atitinkamus E, žingsnius, e, reikia parengti tam tikrų sąlygų paketus. Mes e, turime taip pat suprasti, kad Lukašenka vargu ar įgyvendins pokyčius, radikalius pokyčius, todėl reikia remti nevyriausybinės organizacijas, reikia įtakoti, kad būtų to, tobulinimas baudžiamasis kodeksas, rinkiminiai įstatymai. E, to regiono šalys, tame tarpe ir Ukraina, labai aiškiai pademonstravo, kad be aiškių sąlygų, be tų sąlygų laikymosi, neįmanoma siekti demokratinio vystimosi. E, antraip susidurime tik tai e, su e, demokratijos pasityčiojimu. Dėkuoju dabar žodis ponui Pinjor. Ačiū pirmininkė, komisijos narė, ministrė. Pirmiausia, norėčiau pasidžiaugti, kad dabar per naktinę sesiją pas mus laik lankosi ministras Čekijos ir tai rodo, kad mūsų santykiai su Baltarusija labai svarbus ir Čekijai kaip pirmininkaujančiai valstybei. Mes kalbame apie e strategiją Baltarusijos atžvilgių šiandieną ir galvojame apie tai, kaip atnaujinti normalius santykius su šia šalimi. Mes turėtume pasidžiaugti pažangą Baltarusijoje ir ES e, nuolatinė atstovybė jau veikia Minskį, yra ir kitų teigiamų signalų susijusių su laisvės plėtotė. Žinome, kad Aleksandro Bilinkievičiaus judėjimas už laisvę buvo įregistruotas. Taip pat vėl leidžiama spausdinti du nepriklausomus laikraščius. taip pat prisimename, ką pasakė užsienio reikalų ministrai. Jie kalbėjo apie norą bendradarbiauti su ES pagal rytų partnerystę. Ir užsienio reikalų ministrai išreiškė labai pozityvę mintį. Dėl e, pietų Osetijos ir Abhazijos taip pat buvo išreikšta labai teigiamų dalykų. Europos Sąjunga rado būdą, kaip atsiliepti į tam tikrus dalykus, tačiau aišku yra ir susirūpinimo dalykų, pavyzdžiui, žmogaus teisų padėtis. Negalima sakyti, kad Baltarusijoje veikia europietiška demokratija. Aš pritariu veiksmų planui, e, pritariu numatytiems tikslams. Manau, kad sankcijas bus galima atšaukti visam laiku, jeigu Baltarusija ir toliau tęs e, reformas e, tiek ekonominės, tiek politinės, įtvirtinant pilietinės politinės laisvės. Manau, kad mūsų veiksmai taip pat gali prisidėti įtvirtinant šias reformas. Pirmininkas, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad per diskusijas visuomet dalyvauja tarybos atstovai, taigi tarybos atstovų dalyvavimas nėra išskirtinis dalykas. Kitas kalbėtojas yra ponas Bignevas Potkanskis. Vieną minutę kalbės jisai. Ponas pirmininkė, ponios ir ponai, ponas ministrė, ES ir Baltarusijos santykiai priklauso nuo abiejų šalių geros valios. Jeigu tokia valia bus, tai bus ir tinkamas dialogas. E, tada bus ir tinkama e, kaiminystės ir partnerystės e, politika. Mes negalime remti santykių tik tai draudimais ir kažkokiais įsakymais. Todėl aš džiaugiuosi, kad santykiai su Baltarusija uh, gerėja. E, objektyviai kalbant, Baltarusija taip pat nemažai nuveikė e, gerindama mūsų tarpusavio santykius. E, naujojo e, judėjimo už laisvę registravimas, dviejų laikraščių e, leidimas. E, visa tai leidžia mums e, turėti tam tikrų lūkesčių. E, E, bet tokių lūkesčių turi būti iš abiejų pusių. E. E, jeigu Baltarusija nenori išdavinėja galimybę, suteikia galimybę išvažiuoti savo vaikams į užsienį, tai kodėl tada ES turėtų palengvinti vizų režimą Baltarusijos piliečiams? E, pirmininkas nutraukia kalbėtoją, atsiprašo ir sako, kad e, reikėtų laikytis pasisakymės skirto laiko. Minutė yra minutė. Dabar e, ponė Delangė, dvi minutės. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Kalbame apie ES politiką Baltarusijos atžvilgių, demokratiją, žmogaus teisės, tai yra centriniai dalykai kalbant e, šią temą. Keletą žodžių noriu pasakyti apie vizas e, vaikams. E, nemažai laiko vaikai, kurie nukentėjo nuo Černobilio katastrofos, turėjo galimybę atvykti į Europą. Dabar tie vaikai jau užaugo, bet vis tiek susiduria su tos katastrofos pasiekmėmis. E, e, eina kalba apie tai, kad e, jie susirga, serga vėžių, kitomis lygomis. Tačiau Baltarusija staiga išleido įsaką, kuriuo uždraudė tokias keliones vaikams į kitas šalis. Apie tai buvo kalbėta ir ES taryboje, ir Europos taryboje. E, ir e, vėlgi e, Baltarusijos valdžia palengvino išvažiavimą ir leido nuo gruodžio 20 iki sausio 20 E, tokiems vaikams keliauti. Bet paskui e, tas leidimas vėl baigėsi. E, aš nemanau, kad kiekviena atskira valstybė narė turėtų dvišalių pagrindų su Baltarusija dėrėtis. Manau, kad jūs turėtumėte dėrėtis su Baltarusijos valdžia visų vardu. Dėkui. Dabar e, ponė Marijan Miko, pusantros minutės. Kolegos, e, Baltarusijos kelias į Europą turėtų remtis dialogu ir kompromisu. Pereitais metais mes e, kalbėjome, kad Baltarusijos atžvilgių reikia vykdyti politiką, kuri būtų uh, E, paremta tam tikromis sąlygomis. Energetikos, transporto kitose srityse turime palaikyti labai aišku dialogą. Kaip parlamento nariai mes negalime toleruoti e, opozicijos veikėjų persiekėjimų, e, žiniasklaidos apribojimo ar piliečių teisų pažeidinėjimo. Todėl turėtume visaip remti organizacijas, kurios siekia stiprinti demokratiją, ginti žmogaus teisės ir kurti piliečių visuomenę. Sveikinu e, Baltarusijos e, valdžios sprendimą įregistruoti Milinkievičiaus e, judėjimą, bet turėtų būti žengiami ir kiti žingsniai, pavyzdžiui, naša vysna organizacijos atžvilgių. Kalbant apie vizas, E, mes turime suvokti, kad e, pra, e, už vizas imdami aukštą kainą mes baudžiame paprastus Baltarusijos žmonės. Mes turime į juos žiūrėti kaip į europiečius. Dabar, Dabar kalbės ponia Tomaševska. Vienai mintai prašom. Pirmininkė, Europos parlamentas daug kartų jau nagrinėjo Baltarusijos problemą. Tai yra paskutinė diktatūra Europoje. Žinome, kad katalikų bažnyčios kunigai labai sunkiamis sąlygomis e, dirba. Žinome, kad organizacijų daug nepripažintama, pavyzdžiui, organizacija, kuriai vadovauja Angelika Borės, kad e, vyksta kratos e, daugeliu veikėjų namuose. Nepriklausomi žurnalistai tebe persekiojami, tačiau šiek tiek pokyčių nors ir lėtai vyksta. Judėjimas už laisvę įregistruotas, dabar vėl galima spausinti leisti laisvai du nepriklausomus laikraščius. Užsienio reikalų ministras Baltarusijos e, pozityviai kalbėjo apie rytų partnerystę ir išreiškė susidomėjimą šią priemonę. Taigi galime tikėtis, kad višaliai santykiai pagerės ir kad komisijos pasiūlyti pasiūlymai bus įgyvendinti. Dabar ponas Burke. Čekija, kaip pirmininkaujanti valstybė, išreiškė nuomonę apie savo prioritetus. Dabar norėčiau paprašyti komisiją ir tarybą imtis priemonių, kad būtų panaikintas draudimas Baltarusijos vaikams keliauti į užsienį. Uh, Taip pat norėčiau, kad Čekija, kaip pirmininkaujanti valstybė, e, dėrėtųsi dėl Europos masto susitarimo, kuris numatytų sąlygas vaikams iš Baltarusijos atvykti. Ir reikėtų, kad parlamentas priimtų atitinkamą rezoliuciją. Praeitų metų rūpjūti Baltarusijos e, vyriausybė priėmė atitinkamą sprendimą, kai vienas išvykęs vaikas atsisakė grįžti. Per šias kalėdas e, daug, nemažai vaikų galėjo išvykti, tačiau e, daugeliui tai ta galimybė buvo nepasiekiama. Žinau, kad kiekvieną vasarą daug, ir per kalėdas airių daugelis šeimų priima e, vaikus iš Baltarusijos, tačiau dabar padėtis yra pablogėjusi, sąlygos yra visiškai pasikeitusios. Aš norėčiau paprašyti, kad pirmininkaujantį valstybę ir toliau išlaikytų spaudimą, kad būtų galima užtikrinti Baltarusijos vaikams išvykti bet kur į Europos Sąjungą. Komisijos narė kalbėjo apie tam tikras priemonės, kaip kad kelionių suvaržymo panaikinimą. Aš neseniai Pats lankiausi Baltarusijoje, bet ir žinau, kad kiti pareigūnai lankėsi lapkritį Baltarusijoje ir norėčiau jūsų paklausti apie tai, kokiu bus imtasi priemonių siekiant e, panaikinti dabar galiojančius suvaržymus. Ačiū dabar ponas Hrušč. Dėkoju, ponas pirmininkė. E, kontaktų su Baltarusija atnaujinimas ir dialogo su Baltarusijos valdžia e, suaktyvinimas yra žingsniai e, tinkama kryptimi. Šį mėnesį ketinama su Baltarusijos atstovais susi, susitikti vykstant užsienio reikalų ministrų tarybai. Aš manau, kad visų pirma Mes turėtume galvoti apie e, paprastus e, eilinius e, Baltarusijos piliečius, formuodami savo politiką. Mes taip pat turime galvoti, pavyzdžiui, apie Baltarusiją kaip apie patikimą partnerį tiekiant dujas Europos Sąjungai. Žinoma, turime taip pat reikalauti, kad Baltarusija gerbtų žmogaus teisės ir demokratijos principus. Pirmininkas e, noriu informuoti Jūs, kad yra penki norintys e, pasisakyti per spontaniškų pasisakymų laiką. Pone Pleštinska pirmoji. Dėkoju. Ponas pirmininkė, ponė komisarė, ponas Vondra. E, labai tikiuosi, kad dar daug kartų su jumis e, sustiksime šioje salėje. E, kalbant apie e, Baltarusiją, e, nors ir matome keletą pozityvių žingsnių, turime ir toliau palaikyti santykius su opozicija. Tame tarpe su ponu Milinkievičium. Santykiuose su Baltarusija visada turime keli, kelti labai konkrečias sąlygas. Viena iš tokių sąlygų galėtų, turėtų būti susijusi su žiniasklaidos laisvę. Šiandienos diskusija e, parodė, kad visi mes norime e, demokratinės Baltarusijos be Lukašenkos, kad e, Baltarusija sugrįžtų į Europą. Mums taip pat svarbu, kad Baltarusija ištrūktų iš Rusijos glėbio. Dabar ponas Batilokijų. Dėkui, pirminkė Po sudėtingų pastarųjų metų santykių su Baltarusija dabar konstatuojame, kad situacija gerėja. Belinkievičiaus judėjimas, nevyriausybinių žurnalų atsiradimas ir galimybės diskutuoti su SBO atstovais yra teigiami poslinkiai. Aišku, kelias dar labai ilgas, tačiau man atrodo, kad prasideda naujas etapas santykių ES su Baltarusija. Aišku, mūsų delegacijos padėtis, mūsų buvusi misija yra labai mm, susijusi su blogais prisiminimais, tačiau tikiuosi, kad ateitie taip nebus. Aš norėčiau paprašyti komisijos e, imtis priemonių, kad e, jauni Baltarusiai galėtų lankytis e, Europos Sąjungos gyventojų šeimose. Pastaraisiais metais buvo labai apsunkintos kelionės baltarusiams ir buvo daug kliučių, vaikai negalėjo važinėti iš to šalies į Europą. Pone komisijos narė Ferrer Wagner, panas Vondra, pane pirmininkė, aš pritariu komisijos iniciatyvai. Aš manau, kad turime atidžiai stebėti e, Lukašenkos režimą, tačiau turime galvoti ir apie ateitį, turime galvoti apie laikotarpį po Lukašenkos. Turime turėti protingą strategiją, siekdami tvirtinti ryšius su Baltarusijos gyventojais, ne tik su režimu. Mes turime Baltarusiems suteikti galimybę studijuoti e, Europos Sąjungoje, trumpam laikui atvykti į Europos valstybę, susipažinti su e, padėtimi čia, su demokratija. Norėčiau pasakyti ponui Fioriai, kad tai, kad kandidatai gali pasisakyti per rinkiminę kampaniją televizijoje, E, dar, dar ne viskas, nes, kaip sakė Stalinas, svarbiausiai yra tai, kai balsuojama. Panas pirmininkė, panė komisarė, ponios ir ponai, e, visi e, susirinkę čia šiandien šioje salėje nori, kad Baltarusija gerbtų žmogaus teisės, demokratijos principus, žodžio laisvę. Mes norime, kad baigtųsi piliečių e, nacionalinių mažumų persikiojimas. Ir tų norų sąrašas iš tikrųjų yra gana ilgas ir vargu, ar bus įgyvendintas artimiausioje ateityje. Tačiau negalime e, imti ir e, atsisakyti savo pastangų europinėms vertybėms skleisti Tenka tikėtis, kad mūsų politika bus e, sėkminga, nors e, e, tas darbas ir nebus labai lengvas. Žinome, kad pereiti rinkimai Lukašenkos režimo buvo suklastoti, laisva žiniaslaita, lai, laisvi kontaktai tarp Baltarusijos ir ES piliečių dar yra tik tai siekiamybė E, aš manau, kad e, mūsų dabartinė politika ateityje vis tik turėtų atnešti labai apčiuopiamų rezultatų. Dabar žodis ponui Rus. Pane pirmininkė, mėly kolegos, trys e, rezoliucijų pasiūlymai yra pateikti gegužės mėnesio, spalio mėnesio ir sausio mėnesio. Čia mes matome tam tikrą evoliuciją šitų deklaracijų dėl Baltarusijos tekstuose. Aš palaikau bet kokią rezoliucijos formą, jeigu tai e, sustiprins demokratiją, demokratiją ir ypač Baltarusijoje. Jeigu mes galime sustiprinti skaidrumą, kuris yra būtinas Baltarusijos e, e evoliucijoje demokratija, e, Du dalykai čia yra svarbus. Mes turime būti brandus ir turime sudaryti Baltarusijos piliečiams daugiau galimybių atvykti ES e, valstybės, kad jie susipažintų su mūsų valstybėmis, kad e, pamatytų, kas yra ES ir kokias vertybės jinai gina. Ir taip pat prezidentas Lukašenka galėtų padaryti labai paprastą dalyką. Jisai galėtų paleisti visus politinius kalinius artimiausioje ateityje. Jau laikas apie bendrinti diskusiją, taigi žodis ponui Bondrai. Ponas pirmininkė, bandysiu tarybos vardu apibendrinti diskusiją. Pirmiausia, man atrodo, diskusija buvo labai įdomi, kalbėjome apie esmę, kalbėjom apie mūsų bendrą darbą. Reikia pasakyti, kad taryba labai vertina tai, kad Europos parlamentas rodo didelį susidomėjimą ir nori aktyviai dalyvauti, plėtojant veiksmus su Baltarusija. E, kalbama buvo apie tai, kad reikia ir toliau reikalauti, jog būtų įtvirtintos žmogaus teisės ir tuo pačiu metu neišleisti iš akių strateginio požiūrio. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už pasisakymus e, Lenkijos atstovams Europos parlamente, ponui Protasevičiui, Onaškevičiui, Pinor. Aš labai atidžiai klausiau to, ką jie sakė. Dabar galbūt trys pastebėjimai. Pabaigai. Pirmiausia, dėl vizų mokesčio. Daugelis iš jų kalbėjo apie tai. Mes dažnai apie tuos dalykus kalbam, ypač kai kalbam apie nacionalinius pajėgumus. Taigi reikia aiškiai pasakyti, kad Baltarusiją mes laikome Europos dalimi ir suvokiame, kad Baltarusiams vizų mokesčio padidinimas yra labai rimtas dalykas. Čekija, kaip pirmininkaujanti valstybė, ir toliau skatins valstybės narės lankščiai pasižiūrėti į tai ir atitinkamai pritaikyti aki nuostatas. Taip pat mes skatinsime valstybės narės kuo nuosekliau taikyti dabartinės taisyklės Jeigu Baltarusija imsis rimtų žingsnių įtvirtintama demokratija, pagrindinės laisvės ir teisės ir to, dalyvaus rytų partnerystėje, Europos kaiminystės politikoje, tai ateityje vizų režimas gali būti peržiūrėtas. Dėl vaikų nukentėjusių nuo Černobilio avarijos, kai kurie iš jūsų apie tai kalbėjote turime išlaikyti spaudimą. Mes, kaip pirmininkaujantį valstybę, rėmėme Prancūzijos siekius šioje srityje, įskaitant demaršą praeitų metų gruodžio trečią dieną. E, ir vienas iš mūsų pasiekimų e, prezidento įsako 555 laikinas sustabdymas. Gruodžio pradžioje Airija ir Baltarusija pasiekė susitarimą dėl to, kaip ateityje vaikai galės e, keliauti į Airiją pailsėti. Mes sveikiname šį žingsnį, bet žinome, kad problema iš esmės neišspręsta. Mes kaip pirmininkaujanti valstybė imsimės visų būtinų žingsnių ES vardu, jeigu to reikės, ir toliau kelsime šį klausimą, palaikydami ryšius su Baltarusijos valdžia. Paskutinis pastebėjimas. Per ateinančius mėnesius bus kalbama, ką daryti su sankcijomis, kai bus su rytų partnerystė ir Baltarusija išliks mūsų vienas iš didžiausių prioritetų e, Rugsėjo 28 vykę rinkimai leidžia mums eiti į priekį ir mes dirbsime toliau ir lauksime tolesnės jūsų paramos. Žodis poniai Ferrer Waldner. Dėkoju, e, ponas e, pirmininkė. E, stebėdama diskusiją susidariau įspūdį, kad didžioji dauguma laikosi tokios pat nuomonės kaip ir mes. Visi norime, kad Baltarusija, pasiremiant e, Europos kaiminystės politiką, prieartėtų prie Europos Sąjungos ir taip pat, kad tinkamų laikų galėtų prisijungti prie rytų partnerystės. Žinoma, tada, kai bus įvykdytos atitinkamos sąlygos. Dabar atsakysiu į keletą konkrečių klausimų. E, vienas iš jų susijęs su finansinė krize. E, Baltarusija pajuto 2007 e, metų finansinę ir e, kūro krizę, bet sugebėjo ją pakankamai gerai atlaikyti tame tarpe pasiremiant paskolomis iš Rusijos, Kinijos ir Venezuelos. Tačiau, kaip šiandieną teisingai buvo paminėta, jai teko kreiptis į tarptautinį valiutos E, fondą, e, prašant 2,5 e, milijardų paramos, norint atremti globalios krizės pasiekmes. Ir kadangi Baltarusijos ekonomika lieka iš esmės nereformuota ir nerestruktūruota, Baltarusija ir toliau susiduria dėl to su neigiamomis pasiekmėmis. Ir tai buvo visiškai teisinga paminėta. Dėl e, atominės elektrinės ir klausimo dėl saugumo ir saugos e, turiu pasakyti, kad techninėme dialoge su Baltarusija mes ypatingą dėmesį skirime tam, kad užtikrintume, jog ši šalis laikytųsi tarptautinių saugumo ir saugos standartų. Ir turiu pasakyti, kad Baltarusija aktyviai bendarbiauja su Tatena Vienoje ir e, e, tiesiog visiškai nuostabiai e, ir atvirai e, e, bendradarbiauja su komisija šiame procese. Kalbant apie vizas, kaip aš sakiau pirmame e, pasisakyme, komisija yra pasirengusi prisidėti prie dėrybų E, mes žinome, kad e, taryba e, stengiasi ieškoti galimybės, kad visos valstybės narės būtų nusteikusios siekti bendro susitarimo dėl vizų mano generalinio direktorato, pono Mingarelį, vizito Minske metu apie tai buvo kalbėta. Na, o kalbant apie mokestį už vizas ar vizas, e, kurios išduodamas vaikams, tai išlieka atskirų valstybių narių kompetencijos e, reikalas ir e, ateityje galbūt komisija galės dėl to imtis kažkokių veiksmų ar dėrybų. Pirmininkas, dėkoju, ponė komisijos nariai, galiu Jūs informuoti, kad yra pateikti penki rezoliucijos projektui EPPID, e, socialistų, ALDE, UN ir žaliųjų frakcijų vardu. Dabar diskusiją šiuo klausimu baigiame, pereiname prie kito darbo tvarkės punkto tarybos ir komisijos pareiškimas e, dėl Liepos 11 minėjimo E, Srebrenicos žudynių aukoms atminti. Visų pirma, noriu suteikti žodį e, ponui Vondrai, pirmininkaujančio šalies vardu. Dėkoju, ponas pirmininkė. Kalbant apie Srebrenicą. Kaip jūs žinote, e, Srebrenicoje įvykdytas baisus nusikaltimas. Apie 8 tūkstančiai bosnių ten buvo nužudyta ir tai buvo vienas iš skaudžiausių tiek e, tos šalies, tiek Europos e, nusikaltimų. Žvelgiant e, į praeitį, galima pasakyti, kad daug daugiau galima buvo nuveikti. Srebrenica tai yra tarptautinės bendruomenės e, nesugebėjimo veikti pasiekmė. E, todėl e, mums tenka moralinė atsakomybė už tai, kad e, Srebrenica niekada daugiau nepasikartotų. Taryba E, dar kartą pareiškė, e, kad ji e, smerkia įvykdytą nusikaltimą ir išreiškė užuojautą aukų šeimoms. Jungtinės tautos yra priėmusios savo